Mes ir kalbėsime apie praktinius veiksmus siekiant suorganizuoti geresnius 14 metų Europos parlamento rinkimus. Pane Dafai, suteiksiu jums žodį keturioms minutėms. Gerbama, gerbamas pirmininkė, gerbama komisijos atstovė, Nepaisant to, kad mes esam tiesiogai renkami jau 35 metus, mes susidurėme su kai kuriomis naujovėmis. Mes turime dabar didesnės teisėkuros ir, ir kontrolės funkcijas. Ir mes šias funkcijas arba galės naudojame. Kartais mes kaltiname, kad nesame e, demokratiškai teisėję tą galę. Ir nacionalinės partijos bei parlamentai iš tiesų sunkiai prisitaikė prie mūsų naujos galios, o federalinių arba tautų sambuvio lygmenių. Tai mes tarsi esame jų varžovas. Europos politinės partijos veikia nepakankamai kaip organizacijos, kurios vykdo plačią kampaniją. Tai yra tų kampanijų nelabai matosi. Ir jos e, vargiai gali konkuruoti su nacionalinėmis partijomis, tiek nacionalinio, tiek Europos lygio. Todėl šiomis aplinkybėmis nenustabu, kad rinkėjų skaičius rinkimuose mažėja. Ir daugelis teigia, kad vykdomas didžiulis eksperimentas tarp, valst... ne, tiek tarp valstybinių lygių, tiek tarp, tarp institucinių lygių. Ir šitas eksperimentas daugelio nuomonė nepasiteisino. Todėl aš manau, kad mes turėtume geriau pasiruošti 2014 metų rinkimams. Būtent, kad rinkėjai mus geriau matytų ir kad žiniasklaida geriau pasiruoštų šiems rinkimams. Ir mes kągi galime nuveikti. Mes turėtume padidinti arba pabrėžti Europos politinių partijų vaidmenį. Mes turėtume būtent pabrėžti tų partijų skleidžiamą žinę, remiantis partinę platformą. kad būtent Europos politinės partijos galėtų konkuruoti, tinkamai konkuruoti dėl vietų Europos parlamente. ir kad Europos parlamentas taptų labiau matomas visuomeniai. O tai padės pasirenkti ir kitai komisijos kadencijai. Taip pat e, padės susipažinti su Europos vykdoma biudžeto politika bei išorės politika. Naujasis parlamentas ir naujasis komisijos pirmininkas kuris bus Liepos mėnesį didžiąją šio parlamento daugumą kitais metais. Iš tiesų reprezentuoja tikrus demokratinius rinkimus ir turi tam tikrus demokratinius įgaliojimus. Dėkoju. Andrew Duff. Mes turime nedaug laiko, todėl netaikysime milnosios kortelės procedūros, nes priešingų atveju tiesiog nespėsime iki galo šios diskusijos surenkti. Taigi, ačiū dar kartą Andrew Duff. Žodį dabar suteikiu poniai Redin, kuri yra komisijos vicepirmininkė. Jums žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti gerbiamam Andrew Duff ne tik tai už jo šiandieninį pristatymą, bet ir už jo darbą per pastaruosius metus, kuomet jisai kūrė tą Europos erdvę. Jisai visiškai teisus. Europiečių dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose nuolat mažėjo nuo 62 procentų 79 iki 42 procentų 2009 metais. Ir aš vis dar tikiu, kad jeigu mes pagalvosime apie tuos būdus, kaip pagerinti Europos uh, piliečių dalyvavimą rinkimuose, tai būtų labai naudinga. Komisija nuolat e, stengiasi paskatinti piliečių dalyvavimą rinkimuose ir informuoti apie piliečių teises. 2010 m. piliečių ataskaita e, parengė labai aiškius mano 20 pasiūlymų. E, Ir dabar jie yra jau įgyvendinti arba dar toliau tebe įgyvendinami. 2013 gegužę buvo parengtas ir kitas pranešimas, kuris rėmėsi pačių piliečių pasiūlymais, kuris kylo po tų diskusijų valstybėse narise, po konsultacijų, kurias mes atlikome internete ir mes daugiau už, iš milijono atsakymų į klausimus juos e, susumavome ir pristatėme 12 konkrečių pasiūlymų, kuriuos bandome įgyvendinti iki mūsų kadencijos pabaigos. Vienas iš jų yra padidinti piliečių žinojimą, informaciją apie turimas rinkėjų teises. Komisija per Europos piliečių metus išmoko pamoką ir parengė pagrindinių ES piliečių teisių vadovą, parengtą visomis kalbomis. Toliau mes mėginame sustiprinti Europos viešąją erdvę. Kągi rodo Eurobarometro apklausos. Aštuoni iš dešimties apklausų Europos Sąjungos piliečių teigia, kad jie labiau yra pasiryžę balsuoti ir labiau norėtų balsuoti, jeigu jie būtų labiau informuoti, jeigu jie žinos, kokios yra jų teisės. Ir ką be kita ko ir daro Europos parlamentas vardan piliečių. Todėl aš labai likau nustebusi, kad dėja piliečiai nežino, kokias galės turi Europos parlamentas. Kitas Eurobarometro tyrimas rodo, kad 70 ES piliečių mano, jog jeigu jie turėtų daugiau informacijos apie nacionalinės partijas, ir tai, kaip jos įsijungia į Europos partijų judėjimą, jie labiau balsuotų, daugiau ateitų į rinkimus jų. Tai padėtų geresniems rezultatams. Komisija kovo 12 šiais metais kaip tik pateikė valstybių narių politiniams partneriams rekomendacijas, kaip paskatinti e, skaidrumą ir Europos parlamento rinkimų veiksmingą organizavimą. Taigi dabar mūsų tas pasiūlymas beveik atitinka ir tai, ką čia mes girdėjome siūlant Andrew Duff. Todėl noriu padėkoti parlamentui ir jo pranešėjui, kad jisai atkreipė dėmesį į šias problemas ir kad taip pat e, priminė ir mūsų rekomendacijas ir jas atsižvelgė. Daugelis mūsų pasiūlymų yra apie tai, kaip mūsų šitą tarp institucinę sistemą priartinti prie piliečių, taip pat kaip rinkimus remti Europos partijų platformos sistemą. Manau taip pat, kad e, tai yra labai svarbu ir bus teigiamas e, ženklas piliečiams. Nes piliečiai turi žinoti, už ką jie balsuoja. Informacija turi būti skaidri, piliečiai turi žinoti, kur galiausiai parlamente sėdės jų išrinktas e, narys ir kokią programą atstovaus. Todėl komisija pasiūlė sustiprinti Europos politinių partijų e, funkcionavimą. Tokiu būdu partijos bus matomesnės, galės veikti tarp valstybių ir turės kitokį teisinį statusą. Tai bus labai svarbu ir aš tikiuosi, kad mes galime taip pat kliautis E, Europos parlamentu, kad pasiektume bendrų tikslų. Dėkoju, poniai Reding. Toliau politinių frakcijų atstovams suteikiami žodžiai. Dvi minutės poniai Šliopfin, LP atstovui. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Aš irgi noriu pasveikinti poną Daf nes jo darbas rengiant nagrinėjančios klausimus yra įspūdingas. Mes siekiame, kad kitais metais vykstantis rinkimai būtų sėkmingi. Taip pat pranešimu pastebima, kaip atkreipti dėmesį ir sutelkti dėmesį prie ES piliečių. Nes dažnai nacionaliniai interesai užgožia europinius interesus. Ir todėl piliečių dalyvavimas nepatenkinimas, o Europos rinkim, parlamento rinkimai naudojami kaip protestas, protesto išraiška. Mes žinome, kad tai, tai yra tikrai netiesa, bet e, rinkėjai yra supainioti Ir todėl svarbu, kad Europos partijos rinkimuose suvadintų svarbu vaidmenį ir kad jie galėtų taip pat skirti savo kandidatus Europos komisijos pirmininko rinkimams. Tokiu būdu sustiprės komisijos legitimumas ir jos atskaitumumas piliečiams. O tai reiškia, kad Europos lygmens kampanija turėtų būti vykdoma taip, kad užtikrintume jog politika yra ne tik nacionalinė, bet europinė. Nes kol daugeliu atveju nacionaliniai klausimai ir nacionalinės kompetencijos, valstybinės kompetencijos yra perkeltos į ES kompetencijas. Piliečiai tai turi suvokti. Ir labai svarbu, kad ES legitimumas būtų teisėtas ir piliečių patvirtintas. Kiti metai tai parodys. Dėkuoju ponui Šioplinui, dabar dvi minutės e, Roberto Gualtieri. Dėkuoju, pirmininkė. Kai e, buvo pradėti tiesioginiai Europos parlamento rinkimai, o dabar, kai suteikėmės naujos galios parlamentui, Europos Sąjunga laipsniškai tapo sąjunga, kuri remiasi valstybių narių ir piliečių teisėmis. Tai įtvirtinta Lisabonos sutartyje, tačiau tam reikia, kad e, būtų suformuota vieša Europos erdvė. Ir siūlymuose yra praktiniai sprendimai. Ir jeigu juos mes patvirtinsime, galime labai rimtai e, sustiprinti 2014 metų europietiškos dimensijos rinkimus. Taigi šitie pasiūlymai susiję su tokiamis naujovėmis, kad politinės Europos partijos galės pasiūlyti savo kandidatus į Europos komisijos pirmininko postą. Tai yra esminis dalykas, kuris iš esmės pakeis pasitikėjimo santykius tarp parlamento ir komisijos. Tai yra labai pozityvus dalykas ir pati komisija už tai pasisakė. Be kita ko, e, e, kanclerė Merkel išreiškė susirūpinimą dėl to, nes Europos tarybos e, sprendimai turėtų atsižvelgti į rinkimų rezultatus. Tokios konsultacijos gali vykti tik tai tuo met, jeigu yra išrinktas parlamentas ir jisai išrinktas teisiškai. Ir Europos taryba kol kas dabar aiškina, kad konsultuotis jinai nenori. Taigi, jeigu e, Europos piliečiai balsuos už Europos partijas, o ne už nacionalinės partijas ir taip pat e, pateiks savo kandidatus Europos komisijos posto, pirmininko posto, tai tuomet tai ir susidarys ta Europės viešoji erdvė ir e, Europos piliečiai bus informuoti dėl visų sprendimų. Taigi, artimiausi rinkimai bus etapas, kaip kurti naują 21 amžiaus Europą ir kuri turėtų ginti savo principus ir savo teises. Dėkoju Robertui. Toliau kolega Aleksandrė Tai. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, ir pirmiausia, rinkimai į Europos parlamentą įvyks 2014 metais. Mes dėl krizės Europoje darome prielaidą, jog silpniau dalyvaus rinkėjai šiuose rinkimuose ir taip pat ir pačios e, politinės jėgos nebus tokios aktyvios. Kągi galėtume padaryti? Pirmiausia, rinkim, valstybėse narėse ant rinkimų biuletenių reikėtų e, va, e, pažymėti, para, užrašyti ir e, europietiškas partijas, kad jo, apie jas būtų informuoti mūsų piliečiai ir kad e, kad piliečiai, pavyzdžiui, rinkdami e, liberalus, žinotų, kas liberalams atstovauja e, Europos lygmenių. Antras dalykas, mes turėtume suteikti pakankamai laiko politiniams partijoms paskirti savo kandidatus į Europos komisijos pirmininko postą, kad e, rink, rinkimai į Europos parlamentą vyktų ir rinkimų kampanija į tos rinkimus e, vyktų, e, svarstant tikrai Europai svarbes temas. Ir kad e, Europos komiteto pirmininkas būtų tiesiogiai išrinktas visų valia. Ir trečias dalykas tai yra didinti moterų dalyvavimą, kadangi Europos e, politikoje moterų e, e, dalyvavimas taip pat turi būti gerokai aktyvesnis negu iki šiol. Aš pabaigoje norėčiau padėkoti ponui Daf už puikų darbą ir noriu apgailę stauti, kad, kad per šią kadenciją mums dėja tų siekių nepavyko įgyvendinti. Dėkoju. Dabar ponas Belgė. Dėkuoju pirmininkai, gerbiami kolegos, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už e, atliktą darbą. 2014 metai bus pirmieji po Lisabono sutarties, kuomet rinksime Europos parlamentą. Dabar yra pasitikėjimo Europos partijomis krizė, tačiau mes turime atsakomybę kad piliečiai dalyvautų rinkimuose ir rinktų parlamento narius. Turime e, padidinti skaidrumą ir šių rinkimų veiksmingumą. Mes kviečiame Europos partijas, kad pristatytų per rinkimų kampaniją aiškės europietiškas programas. Mūsų tikslas yra demokratizuoti ir politizuoti Europos institucijas ir sustiprinti piliečių dalyvavimą rinkimuose, kad Europą kurtų patys piliečiai. 2014 metais rinksimas komisijos pirmininkas bus renkamas čia, parlamente, remiantis mūsų piliečiais. Į tas asmo turės pristatyti Europos e, programą ir debatai bus, turės būti transliuojami tiesiogiai. Jau rytoj mes e, pasisakysime už vyrų, moterų, E, dalyvavimo rinkimuose e, lygybę. Europos ekologinės partijos e, jau šį rudenį pasisakė už tokį principą. 2014 metais iškyla toks klausimas, ar parlamentas bus nacionalinių egoistų e, sambūris, ar bus e, parlamentas, kuris bus artimesnis piliečiams. Mes balsuosime dėl Andrew Duff ataskaitos. Tai bus proga padaryti žingsnį arčiau piliečių, arčiau demokratijos. Ačiū ECR frakcijos vardu. Pusantros minutės kalbės ponė Demartinė. Gerbiamas ponė Daf, negalima keisti taisyklių. Problema yra kita. Ši, šis Europos modelis nepasiteisino. Turėtų jisai atnešti naudą, tačiau taip nėra ir daugelis piliečių nepatenkinti savo gyvenimu. Todėl 2014 m. Europos parlamento rinkimai bus patys svarbiausi. Jie pasakys, ar mūsų Europos istorijoje mes laimėsime. Mano šalyje komikas Roberto Benini pristatė e, mūsų e, Italijos 150 suvientos Italijos istoriją. Ir kol kas niekas iki šiol neatliko tokio komiško mūsų valstybės pristatymo. Italija, kaip ir kitus valstybės, kol kas nieko nėra skolinga kitiems įskyrus savo piliečiams. ir negali kitos šalis e, sužlugdy, būti sužlugdytos todėl, kad ES moka tik tai bankams, o ne remia piliečių. Jeigu mes ir toliau taip e, nukraujuosime ir nesustosime, tai mes nesulauksime gerų rezultatų. Turėtume ne tik taupimo priemonių laikytis, nes priešingų atveju pjausime šaką ant, patys, kurio, ant kurios patys sėdiname. Nes priešingų atveju mes kalbame tik tai apie bankų Europą, o ne apie piliečių Europą. Ačiū poniai Demartinį. FD frakcijos vardu pusantros minutės ponas Agnių. Manau, kad viskas, e, turbūt man pasisekė, nes aš galvau, kad turiu tik 60 sekundžių. Taigi ir vėl matome, kaip e, stengia eilinės pastangos sugadinti su, su, e, demokratijos veikimą Junktinėje karalystėje. Nors ir kaip jūs tenksitės ir vesite kažkokias naujas taisyklės, jūs tik tai sutrikdysite mūsų e, piliečius Junktinėje karalystėje, nesupras apie ką kalba. E, ima, e, jūs siūlote, pavyzdžiui, keisti mūsų tradicinių partijų pavadinimus ir toki, tokiais būdais jūs nieko gero tikrai nepadarysite. Ir e, vidutinis jungtinės karalystės E, gyventojas, statistinis gyventojas nieko nežino apie tai, kas yra Europos komisijos pirmininkas. O dabar yra siūloma, nebent jis yra Tonis Bleras, o dabar yra siūloma pagal naujas taisyklės e, įduoti įrankį į patiems piliečiams į rankas tiesiogiai pristėti prie tų rinkimų. Tačiau man atrodo, jūs tokiais būdais tik tai tik, tikėsitės, tik, tokiais, tomis naujomis taisyklėmis tikitės, kad e, Junktinės karalystės gyventojai dar labiau papurti savo kišenės ir e, sumokės. Thank you, uh, Mr. President. Pane Sinclair, ačiū, pane pirmininkė. Šie rinkimai iš tiesų surinka vis mažiau rinkėjų, nes e, rinkėjai paprastai balsuoja už savo nacionalinės partijas. Uh, Ir jūsų planas, e, nemanau, ar jam pritarė visuomenė, tai būtent balsuoti už europinius reikalus, už europinės partijas. Jūs matote, kad e, e, referendumuose ir apskritai rengdami įvairius planus mes nesirūpiname savo rinkėjams. Ir todėl tos a, europinės partijos a, tikrai nėra išeitis. A, žmonės jų nenori. Na, prisiminkime, e, pavyzdžiui, buvo patvirtintas e, perėjimas prie vieningos valiutos. Bet e, Latvijos žmonės, dėl kurių tas patvirtinimas buvo ir priimtas, nelabai nori euro. Na, matote, kad. Matome, kad dėl to nacionaliniai parlamentai gauna didžiausią reikšmę. Mes nelabai žinome, ko žmonės nori, o O jūs norite, ponia Dafai, kad piliečiams atstovautų žmonės, kurie nori federalinės Europos. Tai yra to jūs norite. Ko mums Britams reikia, tai yra referendumo dėl mūsų narystės Europos Sąjungoje. To nori Junktinės karalystės žmonės. Ačiū, ponė Sinclair. Na, Dabar frakcijų atstovai baigė diskusijas, o dabar persime prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, dvi minutės suteiksiu e, poniai Traškovskijai. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, yra tam tikros susirūpinimo ES, būtent dėl rinkėjų skaičiaus rinkimuose. Ir, uh, ja, tie rinkimai pralaimi nacionaliniams rinkimams ir teisėtumas Europos parlamento kitų institucijų yra, yra kvesionuojamas. Na, e, iš esmės čia ka, galbūt reikėtų suvesti viską į integraciją, kurią vykdo Europos institucijos ir kuri atrodo nelabai patikima. Todėl aš manau, kad šitas e, siūlymas e, Europos partijų e, raginimas iškelti savo kandidatus, kurie vėliau formuotų daugumą arba apskritai Europos parlamentą, e, yra galbūt tinkamas, bet iš esmės taip mes galėsime e, su, su, sukurti tam tikrą ryšį tarp rinkėjų ir tarp jų atstovavimo europinių lygių. Mes dabar uh, iškeliame Europos klausimus, tai diskusijose, tai rinkimų kampanijose, mes galime mobilizuoti žmonės. Aš manau, kad e, net jungtinė karalystė gali mobilizuoti žmonės dalyvauti rinkimuose ir, ir balsuoti dėl europinių reikalų. Mes a, e, turime vis dėlto atkreipti dėmesį ir į rinkėjų kasdienius rūpešius. Ir čia yra didžiausias iššūkis su kuria susitarė Europos Sąjunga. Dauguma iš parlamentų, nacionalinio parlamentų, 50 e, procentų laiko E, tiesiog perkelia mūsų sprendimus į nacionalinius teisės aktus. Ir jeigu mums pavyks e, perteikti savo žinę, galbūt rinkimai bus e, dar svarbesni Europos piliečiams. Ar tai pasakęs, aš norėčiau padėkoti komisijai ir ponui Edvidafui. Ir bet kokiu atveju galima kritikuoti uh, poną Andrių Dafą, bet jisai tikrai nesivadovauja stereotipais. Ačiū. Dabar suteiksiu pusantros minutės poniai Silvijai Gijom. Dėkuoju, aš irgi norėčiau padėkoti Andriu Dafu už atliktą darbą. Šio pranešimo problemos yra svarbios. Kova už nedalyvavimą rinkimuose prieš, prieš nedalyvavimą rinkimuose yra labai svarbi, nes piliečiai dabar mano, jog Europos sprendimai jų neliečia, ypač tuomet, kai Europa išgyvena krizę. Taigi mes turime atnaujinti demokratiją ir labiau įtraukti piliečius. Pranešime pateikiamos rekomendacijos, sprendimai, kalbama apie geresnį, geresnį piliečių informavimą valstybėse narėse, taip pat piliečių įtraukimą į balsavimo sąrašus, nacionalinių rinkimų kampanijų rengimą, partijų e, įtraukimą į Europos partijų sąrašą. O taip pat dar yra kita idėja, tai yra, kur yra svarbi, tai yra piliečių dalyvavimas renkant Europos komisijos pirmininkę. pirmininką. pirmininką. Taigi tai yra rekomendacijos. O kitas dalykas, mano supratimo, svarbu yra politinės diskusijos šalyse, kurios sugražins mūsų piliečių pasitikėjimą. Ačiū Silvi. Dabar suteiksiu žodį ponui Stojanovui pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjui, ponai Dafui. Galiausiai mes visi supratome, kad jūsų pastangos Europos parlamentą paversti federaliniu kongresu. Ar girdite mane? Iš esmės buvo techninė problema ir mes nelabai girdėjome jūsų. Gal pradėkite iš naujo savo kalbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Dafai. Už jūsų nusižeminimą, su kuriuo jūs pristatėte savo pranešimą. Jūs galiausiai supratote, kad Europos parlamentas nevirs federaliniu kongresu. Nacionalistinės jėgos, kuriuoms aš atstovauju, permato jūsų užmačias. Kaip jūs pastebėjote, rinkėjų skaičius kai kuriuose valstybėse mažėja. Jau siekia apie 11 procentų naujose valstybėse narėse. Kodėl jūs manote, galite suklaidinti Europos piliečius? Jūs e, su Europos politikais organizuojate vieną kartą e, viešas diskusijas, jūs e, ant rinkiminių biuletenių reikalaujate atspausdinti logotipus, kurių rinkėjai niekada nėra matę. Ir jūs manote, kad taip galite įteisinti Europos biurokratiją. Europos piliečiai nedalyvauja rinkimas ne, ne todėl, kad jie nežino, kas taps komisijos pirmininku, bet jie mato, kad jiems nuolat yra primetamos į, įvairios taisyklės, ar, kurios trukdo joms, jiems gyventi. Ačiū, kolega. Dabar a, dvi minutės ponui Kasinį, jis yra konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas. Dėkuoju pirmininkė, aš nekalbėsiu apie tai, kas jau buvo pasakyta. Tikrai sveikinu kolegą už parengtą pranešimą. Mm, yra kai kas ir naujo, todėl labai svarbu pastebėti Europos integracijos į rinkimų sąsąją. Nesvarbu, kokie būtų rinkimai ar Vokietija, ar Anglijoje ar kitur, mes turėtume didžiuotis tais rinkimais, nes rinkimai vyksta labai svarbiu momentu. Partijos turėtų nurodyti savo simbolius, savo uh, rinkiminėse programuose, uh, taip pat turi nurodyti labai aiškę datą, kuomet vyks rinkimai. Ir tai yra tokie, tokios smulkmenos, bet e, tai rodo, kad rinkimai bus surenkti vienu metu visoje Europoje. Tai vieningumo aspektas. Kitas dalykas. Tos rinkimų datos paskelbimas iš anksto ne tik užtikrina, kad e, mes e, rinkėjai ateis rinkimus, bet leidžia piliečiams pasinaudoti savo teisėmis. Ir iš karto bus įmanoma pamatyti rezultatus. Piliečiai galės patys suprasti, kad jie yra europiečiai ir kad jie e, dalyvauja rinkimuose. Bet kokiu atveju suverenumas priklauso kiekvienai tautai, kiekvieniems piliečiams. Ir mes norime, kad piliečiai šitą savo priklausomybę Europoje aiškiai išreikštų šiais rinkimais. Ačiū dabar, ponia Gurmai. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia vicepirmininkė, kolegos. Mes visi suvojame, kokia yra būsimųje parinkimų svarba. Ir, ir e, mes turėsime užtikrinti, kad vyktų tinkamos politinės diskusijos rengianti šiems rinkimams. Turime sutarti, kad e, mes turime informuoti piliečius deramai apie visus mums kylančius iššūkus ir politinius uždavinius. Yra būtina stiprinti skaidrumą ir demokratinę Europos patikimumą, e, kadangi mes jau labai daug praradome iki šiol. Ir Europos parlamento nariai atliks esminį lemiamą vaidmenį bendraudami su savo rinkėjais. Ir, e, turint omenyje ir jų padidėjusias galės pagal Lisabonos sutartį, mes turime apginti įvairias Europos politikos programas. Ir Ir mes turime e, paskirsti kandidatą į Europos komisijos pirmininkus, kaip tą numato ir Lisabono sutartys. Ir aš e, visiškai pritariu pono Dafo pateiktam e, pranešimui ir manau, kad mums būtina sustiprinti ES demokratinį gyvenimą. Ir reikia turėti kandidatus, kurie atstovautų Europos įvai, į, į, visuomenės įvairoviai. Tai turi būti ir jaunimo, ir mažumų atstovai. Uh, kai kalbame apie moteris, mes, e, jų skaičius yra, ir dalyvavimas nepakankamai stiprus, o tai yra labai esminės demokratijos e, elementas, kaip politinių partijų e, temą nagrinėjusios šešėlinė pranešėja. Noriu tikėtis, kad Lietuvos, Lietuva, pirmininkaujantį Lietuvą, spręs šios klausimus labai aktyviai ir labai apgailestauju, kad jos atstovų čia dabar nėra. Dėkoju. Ačiū. Dabar e, kalbėtojų sąrašą papaiks ponas Paulo Rangel. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad labai patenkintas esu kolegos konstitucinių reikalų komiteto darbu, pono DAF darbu, Tačiau noriu pasakyti ir ponui Daf, ir ponui Kualtieri, ir kolegoj Traškovski, kad buvo būtina daryti spaudimą, kad pasiektume to, ko mums pavyko pasiekti. Mes pateikėme daug įvairių pakeitimų pasiūlymų. Dėl to esu labai patenkintas, kadangi mūsų pastangos buvo vaisingos, nes mes susidūrėme su dideliu pasipriešinimu iš tų pusės, kurių, kurių, kurių, su kurius pasipriešinimu aš net nesitikėjau. Nesik, Taigi reikia pažymėti, jo kartais tenka daryti spaudimą komitete, kai kalbame apie šios rinkimus ir pasirinkimą jiems. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Pirmiausia, tai, kas jau čia buvo paminėta, tai yra, kad nėra prasminga teikti, jog piliečiai, nežinantis, nepažįstantis partijų, uh, E, dalyvaujančių rinkimuose Europos parlamentą, e, kad dėja jie iš, jų, apie jas nežino, tačiau mes juk turime juos apie jas informuoti, priešingo atveju jie niekuomet apie jas ir nesužinos. Ir Europos, e, atsiprašau, būtent šio pranešimo tikslas ir buvo piliečiams teik, suteikti pakankamas informacijos apie tos rinkimus, Europą priartinti prie piliečių to požiūriu. Kita galbūt kiek kontroversiška tema yra kandidato Europos komisijos pirmininkos skirimas. Čia turime surenkti tikrai realias europietiškas diskusijas, dėl to e, džiaugiuosi, kad buvo nemažai kolegų, kurie nori eiti šiuo keliu ir norėčiau paremti ir pono DAF siekius. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, nelabai ne, ne daug norinčių kalbėti, visi gaus žodį vienai minutiai. Pirmiausia, ponas Tarabela. Dėkuoju pirmininkė. Pone Demartinė, aš nesu tikras, kad Beninė pristatė netinkamai Italijai. Ir jūs žinote, kad negalime sumaišyti, supainioti interesų. Dabar norėčiau padėkoti ponui DAF už ataskaitą. Mes siekime priartinti piliečius prie institucijų. Mes patys norime būti matomesni, norime, kad būtų aišku, ką darome vardan piliečių. Ir taip pasipriešime euro skeptikams, kaip ir ponas Farežius kuris labai aiškiai nemoka mokesčių savo šalyje, o be to dar bando mokinti parlamentą. Taigi tokie euroskeptikai yra įspraudžiami į kampą, nes tokie pranešimai kaip jūsų ką tik paremtas yra aiškus piliečiams ir mes tikimės sėkmingų rezultatų kitais metais. Ačiū, ponė pirmininkė. Demokratijos laikotarpio reikia atsižvelgti į pačius piliečius. Piliečiai yra subjektai visų politinių sprendimų ir piliečiai tai turi tai suprasti. Ir būtent Europoje jie turi tai patirti. O kaipgi dabar e, atrodo situacija, jeigu renkamas, renkamas Europos parlamentas, tada a, daugybė partijų kalba ne apie Europos reikalus, o apie nacionalinius interesus. O kai tik tai baigėsi rinkimai, e, tada atsiranda kažkoks komisijos pirmininkas, kuris e, e, už uždarų durų buvo išrinktas be jokių demokratinių procedūrų. Taigi taip stiprinamos piliečių abejonės. Todėl aš pritariu pasiūlymui, kad ateityje politinės partijos prieš rinkimus paskelbtų, kągi norėtų iškelti į komisijos pirmininko postą ir e, taip pat e, būtent vėliau jie būtų demokratiškai renkami e, Europos parlamente. Ačiū. Panas Kampanan. Aš žinau, kad ponas Dafas yra tikrai atviras ir tiesus žmogus, tačiau jis yra federalistas. Jisai mano, kad galima sukurti Europos supervalstybę. Bet rytų Anglijos žmonės tikrai to nenori jo liberalų, e, jo partija, liberalai demokratai, tikrai nebuvo remiami Westminsterio rink, rinkimuose. Bet netgi kalbant apie e, federalizmą, jis teigia, kad e, jo paties partija turėtų iškelti iškelti save rinkimuose, būtent remdamėsi savo emblemomis. Aš manau, kad e, tas pats turėtų būti taikoma ir EPP partijai. Ir turėtų būti, e, e, žinoma, iškeltos iš anksto kandidatūros į komisijos pirmininko postą, bet manau, kad čia žinia yra tikrai užslėpta ir klastinga. Kalbėtojas nutraukiamas. Džiauferėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kiti rinkimai yra mistifikuojami. Mes e, tarsi stengiamės paversti tuos rinkimus kažkuo, kuo jo nėra. Reikia iškelti centrinį tų rinkimų klausimą. Reikia konkrečiai at, atsižvelgti į kiekvienos valstybės situaciją. Ir turi būti kelmi tie Europos klausimai, kurie rūpi tai valstybė. Tai būtų, pavyzdžiui, E, gynybos arba saugumo politika arba alternatyvos tai politikai e, ekonomikos arba nedarbo klausimai e, socialinė pažanga. O tie klausimai nenagrinėjami rinkiminėse kampanijose. kampanijose. Siūlomos europinės partijos, kurios labai toli yra nuo piliečių, nuo jų, toli nuo jų konkrečių realybių. Uh, ir nacionalinis suverenumas praktiškai yra pažeidžiamas. Kalbėtojas traukimas. Galiausiai, ponė Tots. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Tafai, jūs bet kokiu atveju, jūs bent jau esate nuoseklus siekdamas savo federalistinės darbo atvarkės. Aš manau, jūs prieštaraujate Anglijos rinkėjų valiai. Aš bent jau kelis kartus kritikavau panašius pranešimus kuriuos jūs patikite. Vienas kolega šią popietę pasakė, kad šios rekomendacijos turėtų įpūsti naują gyvybę į Europos demokratiją. Aš manau, kas iš tiesų atneštų tos gyvybės ir, ir į mm, diskusijas dėl Europos ateities, tai būtų referendumas Junktinėje karalystėje dėl mūsų padėties Europos Sąjungoje. Jūs uh, nepaneiksite, kad e, penktadienį čia Junktinės karalystės parlamente bus ir iškeltas šis klausimas. Dėja kalbėtojų nutraukimą. Ačiū. A, ponas. Aš norėčiau padėkoti visiems ir paprieštarauti e, kitiems oponentams, kurie teigia, kad Europos parlamento rinkimai e, turėtų e, būti susiję ir su komisijos pirmininko kandidatūros iškelimu. Žinoma, e, reikia kalbėti per rinkiminę kampaniją apie ES problemas ir Europos problemas, o ne tik apie regioninės vietos problemas arba labai specifinės problemas. Tai jokia būtų turėtų būti Europos parlamento pozicija. Ir taip pat reiktų atsižvelgti atskirų valstybių poziciją ir taip pat tų valstybių vyriausybių nuomonę. Todėl aš norėčiau paklausti komisijos narę, nes jie būtent e, išaiškiai teigiamą nuomonę dėl šio pranešimo. Taigi, e, koks, koks yra požiūris į tuos rinkimus atskirose valstybėse narėse, kad e, iš tiesų nepriimtume tokio sprendimo, kuris mums atrodo tinkamas, bet jis bus blokuojamas vyriausybių. Ačiū, kolega. Taigi spontaniškai pasisakymai baigiami ir dabar suteiksime žodį poniai Reding, komisijos vicepirmininkiai, galbūt galės reaguoti į pastabas, kurias išgirdome. Prašau. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti parlamentui iš jo parengtą pranešimą labiausiai padėkoti pranešėjui už puikų darbą, kurį, kurį jisai nuveikė bendradarbiadamas su savo kolegomis komitete. Šis pranešimas, traukė su komisijos rekomendacijomis, eina tą pačią linkmę. Tai yra stengtis pagerinti rinkėjų aktyvumą rinkimuose Europos parlamentą Ir be abejo, tam mums reikia sutelkti pastangas tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių valstybėse narėse. Ir valsty... Komisija viską, ką, darys viską, ką galėdama šiame kontekste. Dėkoju. Ačiū poniai komisijos nariai. Dar ponui DAF suteiksime žodį kaip pranešėjui šio klausimo. Buvo išsakyta daug įvairių spekulacinių minčių, ypač iš ekstremalių dešiniųjų, apie tai, ko aš noriu. Pasakysiu, ko noriu. Tai noriu stipraus pluralistinio parlamento, kuriame ir, ir nacionalistai, ir federalistai būtų aiškiai atstovaujami demokratiniu būdu buvo spekuliuojama apie tai, kad finansinė ir ekonominė krizė ir toliau mažins rinkėjų aktyvumą. O aš turiu su to nesutikti. Jeigu būčiau iš šalies, kuri, e, kuriai buvo taikoma trojkos programa, tuomet aš kaip tik nuo pat ryto žygiuočiau prie balsadėžės, kad atiduočiau savo balsą. Ir įtariu, kad tai, ką turės nuveikti dar politinės partijos, tai bus bandymas suformuluoti būdus, kaip būtų galima įveikti e, tą sunkę ekonominę ir e, finansinę krizę. Kai kurie iš jūsų pasakė, jog politinėms partijoms nebus labai paprasta surasti ir pasirinkti kandidatus Europos e, komisiją. Žinoma, tai yra eksperimentas ir visos politinės partijos prisijims šį iššūkį įvairiais būdais. Žalieji, žalieji turi savo prioritetus ir e, jau pasirinkę savo kandidatus ir aš linkiu jiems sėkmės. Tačiau viskas priklauso nuo mūsų e, šios e, rinkimų kampanijos kokybės. Reikia ją individualizuoti, kad rezultatai būtų kiek įmanoma demokratiškai skaidresni ir, ir, ir jų legitimumas būtų kiek manoma didesnis tiek Europos, tiek ir federalinių lygmenių. Ačiū. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam debatę, a głosowanie. Dėkoju. Baigiame diskusiją šią temą, o rytoj įvyks balsavimas šio klausimu. Dabar pereiname prie kito darbo atvarkės punkto. Ponios Holmeier pranešimo apie atakas prieš informacinės sistemas. Žodį pirmiausia suteiksiu pranešėjai. Keturiom minutėm.